Good morning, dear colleagues. Labas rytas, gerbiami kolegus. Turėtume pradėti darbą. Pirmiausia, pirmininkės pranešimai. Čia norėjau paminėti du dalykus. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad šiandien, spalio 11, yra merginų tarptautinė diena. E, mes nekartą esame kalbėję apie specifinę merginų situaciją. E, tokie, tokie klausimai kaip prieiga prie švietimo, kova su smurtu prieš lytį vieną ar kitą, arba pavyzdžiui, kad ir tas liūdnas faktas dėl uh, lyties organų žalojimo. Visą tai yra susijęs su mūsų aptariamo tema. Aš manau, kad mes turime iš tikrųjų ryštingiau formuluoti savo reikalavimus, kuriuos keliame kasdieną savo komitete. Ir tos tarptautinės dienos progą ir norėjau paminėti tą faktą, kad e, merginų klausimus yra labai svarbus. Spalio 13 dieną nuo 10 iki 11 dienos, jūs apie tą informaciją gavote elektroniniu paštu, bus renginys su, su, su pand, susitiksime su Pandaranaitė, tai yra Šilankos buvusi prezidentė, mana tunga. Tikiuosi, kad teisingai ištariau pavardę ir tikiuosi, kad visi e, gausiai dalyvausite šiame renginyje, kvietimą esate gavę, tikiuosi, kad visus renginys sudomins. Dabar pereikim prie kitų tarpotvarkės klausimų. Ir tas kitas e, darbotvarkės klausimas yra balsavimas. Balsavimas su lyčių aspekto integravimu. Turime gavę audiovizualinių tarnybų pranešimą, balsuosime dėl atskirų pakeitimų. Antrasis pirmiausia, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Pirmasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. pranešimas dėl pabėgėlių ir migrantų judėjimo. Ir e, dabar balsuojame dėl pirmo pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečias, iš dviejų dalių, balsuojame dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta Pasitikrinkim. Dėl trečio pakeitimo antros dalies. Pradedam balsuoti. Baigiame. Vienas iš vicepirmininkų neturi kortelės, bet, bet kuriuo atveju e, balsavus dešimčiai kolegų už ir vienam prieš, pakeitimas yra patvirtintas. O tu regis balsavai už, atleisk, 11 už, 9 prieš. Toks galutinis balsavimo rezultatas. Patvirtiname pakeitimą. Tęsime mūsų darbo tarkę. Pereidame prie 11 darbo tvarkės punkto lyčių lygybė prekybos susitarimuose.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 Continuamos eh, con el orden del día, como les decía. Con... Tęskime darbą pagal darbo tvarkę. 11 e, darbo tvarkės punktas - lyčių prie, lygybė priekybos susitarimuose. Turime šiandien svečiuose ponę Fontaną ir ji pristatys e, tyrimo duomenys. Tyrimas buvo atliktas iš lyčių lygybės perspektyvos buvo analizuojamas būsimasis ES ir Kanados prekybos susitarimas. Taigi, ponia Fontana taip pat dalyvaus diskusijoje po to, o dabar jai žodis pristatymui. E, džiaugiuosi galėdama būti čia, laukia jūsų klausimų ir tikiuosi, kad galutinis dokumentas to būdu bus gerokai pagerintas. To... Manęs paprašė pateikti vertinimą, ar prekybos susidarimai, kurie šiuo metu yra aptariami e, Europos Sąjungoje, Sąjungoje teikia pakankamą dėmesį lyčių lygybės tikslams. Ir visa eilė susitarimų, kurie, dėl kurių dabar deramasi Tai yra SITA, vis apimantis prekybos susitarimas su Kanada, TTIP, su Junktinėmis valstijomis ir taip pat prekybos susitarimas ir paslaugų priekybos sustarimas, kuris apima e, didesnį, didesnį skaičių šalių. Aš daugiausiai dėmesio skirsiu šiandien sitą, nes manęs prašė kad Europos parlamentas turi parengti sprendimą, ar sutikti, duoti sutikimą e, Sikios projektui per ateinančias savaitės ar ne. Ir daugiausia pastabų aš pateiksiu, kurios yra svarbios ir kitiems sustarimams. Šitie sustarimai dauri daug ką bendro ir jie priklauso taip vadinamai naujų, naujai kartai priekybos susitarimų, ta prasme, kad jie dėmesį skiria ne vien tik tai prekių prekybai, bet jie yra daug platesni. Jie apima paslaugas, investicijų liberalizavimą ir daug kitų su prekyba susijusių e, sričių, kaip pavyzdžiui, vyriausybės, valstybės pirkimai, e, intelektinės teisės klausimai ir visa tai turės pasiekmes lyčių lygybės klausimui ir kartais tai nėra iki galo suprantama ir reikia tiesiog fiksuoti šitą poveikį daug geriau, daug tinkamiau. Pirmas greitas atsakymas į klausimą, ar lyčių klausimai yra svarstomi priekybos sustarimuose, yra ne. Bijau, kad atsakymas ne lyčių klausimai, vertinant šitas priekybos susitarimu, yra aiškinami labai siaurai. Žiūrima tik tai į įdarbinimo klausimus, apsiribojama tik tai ribotomis grupėmis. Ir tikriausiai jūs girdėjote, kad tai yra tiksinis sektorius, bet vis dėlto yra labai mažai ištirtas ir išanalizuotas sektorius. Tačiau val poveikis kitims yra daug didesnis ir reikia visapimančio sistemingo požiūrio, nes prekyba iš tikrųjų niekada nėra neutrali lytims, nes vyksta prekybos politika ir atsižvelgima į ekonomikos e, struktūras, kurias formuoja lyčių lygybės klausimas. Ir aš daugiausia dėmesio skirsiu analizai nuolatinio e, sitą poveikio vertinimo projektą jau užsakė Europos komisija, pateiksiu vertinimą, rekomendacijas ir ką norėčiau padaryti. Tai pirmiausia, norėčiau remtis literatūra, labai gausia literatūra ir e, apibūdinti kai kurias studėdamasias dalis, kaip reikėtų analizuoti lyčių e, klausimą prekybos politikoje. Ir tuomet kalbės apie tai, kad lyčių perspektyva turėtų būti geriau atspindyta sita, TIA ir aš taip pat paaiškinsiu, kokias rytis sita apima dabar ir kokias turėtų apimti. Ir baigdama norėčiau pateikti keletą pasiūlymų, kaip geriau atspindėti ryčių klausimus įvairiuose konsultacijų ir analizės ir dėrybų etapuose. Kokios yra pagrindinės sudėdamosios dalis lyčių e, ir priekybos analizėje? Literatūra apie lyčių klausimus, apie plikybę, politikos klausimus ir lyčių klausimą politikoje, prekybos politikoje nėra labai didelė, bet yra dvi pusės, dvi pusės sąveika. E, lyčių lygybė veikia prekybą ir, žinoma, prekyba įvairiomis formomis paveikia lyčių klausimą. Ir kai sakome lytis, turim suprasti, ką tai reiškia, nes yra, yra labai daug dimensijų. Taigi prekyba parei, paveikia lyčių gybę įvairiais kanalais ir paveikia žmonės įvairiais būdais tiek vyrus, tiek moteris, gam, jie yra gamintojai, darbuotojai, vartotojai, piliečiai, mokesčių mokėtojai ir jie turi teisę gauti visą eilę viešųjų paslaugų. Taigi priekyba paveikia įdarbinimą, tai mes dažnai girdime vertinant priekybos sustarimus, bet labai svarbu suprasti, kad e, kas vyksta e, su tomis darbo vietomis, kurios įkūriamas vyrams ir moteriams, bet taip pat ir to, tom, tų darbo vietų kokybei. Prekyba paveikia ir vartojimą, kadangi prekyba keičia e, kainas, prekių kainas, kurios yra prieinamos ir gali paveikti ir lytis, ypač, kaip dažnai pasitaiko, atsakomybė už e, pirkimą, už maisto gamybą dažniausiai prisima moteris, tai yra moterų vaidmuo, bet vis dėlto labai svarbu atsižvelgiant šitas naujasis priekybos sutartis, kurios apima paslaugų liberalizavimą, viešosius pirkimus ir taip toliau, tai yra ir tam tikra nuostata paslaugų liberalizavimas, kainų li, e, liberalizavimas gali paveikti vyriausybė, valstybės galimybę teikti paslaugas. Taigi tai yra susiję su e, išlaidų gama ir tai turės specifinį poveikį kiekvienai lyčiai, ypač jeigu paslaugos, kurios yra paveikiamas, yra socialinės paslaugos, kurios remia moteris e, ir jų uh, E, atitinkamą vaidmenį, kaip pavyzdžiui, globa, sveikatos apsauga ir taip toliau. Tai reikia kreipti dėmesį šituos aspektus. Literatūroje nėra labai daug e, aptarti, nėra aptarti šitie efektai, šitie tas poveikis nėra, jeigu nėra pakankamai įrodymų, tai nereiškia, kad nėra poveikio. Taigi rezultatas yra tai, kad prekybos liberalizavimo pasiekmes gali būti sudėtingos, prieštaringos ir ne vien tik tai tarp vyrų ir moterų. Yra skirtumai tarp įvairių moterų grupių. Pavyzdžiui, moteris, kurios yra darbuotojas, kurios dirba ūkiuose ir gamykloje. Ir yra e, skirtingos sričių lygybės dimensijos ir labai svarbi sudėtomoji dalis yra teikti pakankamai dėmesio, e, kaip yra pasiskirsto apmokamos darbo vietos ir kas atsitinka e, su neapmokamu darbu. Na, žvelgiant į konkretų dokumentą, kuris buvo parengtas, vertinimas, kuris buvo patiktas e, sitos klausimui ir jau užsakė Europos komisija. E, poveikio vertinimas yra naudojimas nuo 99 metų ir yra vertinami socialiniai aplinkosaugos klausimai, prekybos susitarimų poveikis. Tikslas buvo tai, kad tai bus pagrindinė e, priemonė spręsti ryčių klausimus. Gana geras, galim sakyti, puikus dokumentas buvo parengtas Vilup. Jis rodo, kad CS prekybos sustarimuose yra labai platus, bet iš kitos pusės tai yra labai ribotas. Ir aš norėčiau panalizuoti pranešimo tekstą. Jo dydis yra 500 puslapių ir vyrai ir moteris tai yra paminėti porą kartų, iš tikrųjų du kartus. Įdomu tai, kad kas atsitinka vyrams, suprantama, kad tai niekaip nepaveikia lyčių lygybės. Bet aš norėčiau pacituoti E, pavyzdžiui, koks yra poveikis e, kalnakasybos sektoriui. Ir yra teigiama, kadangi kalnakasyba įdarbina daugiau, daugiausia vyrus, tai tikimasi, kad nebus jokių e, jokio poveikio lyčių lygybei arba skurdui. Tarsi tas lyčių, tarsi lyčių lygybė priklausytų vien nuo to, kas atsitinka moteriams. Toliau, kalbant apie ekonominius stimulatorius, kurie atsispindi e, pranešime ir apie juos yra kalbama kaip kaip apie lyčių lygybės, lyčių pusiausvėros modelį, dėja nėra e, jokių e, ryšių. Yra tik tai keletas kintamųjų, labai mažai kintamųjų ir atrodo, kad viskas papildoma, visko papildoma vėliau, bet neintegruojama į analizės pradžią. Norėčiau dar e, pasakyti keletą žodžių dėl e, e, šito požiūrio ribotumo to modelinio požiūrio ribotumo, nes aš dirbu su CGA modeliu, modeliavimu per pastaruosius 20 metų ir aš esu tas asmo, kuris prieš 20 metų parengiau atsargia modelis išvelgianti į lytis lyčių lygybę. Ir tas modeliavimo požiūris, kuris atsispindi CIA, jis gali atsižvelgti į lyčių klausimus, galima tos klausimus pateikti, papildyti ir tai yra daroma dažniausiai išsivysčiuose šalyse, bet aš dirbu ir Bangladeš, ir Zambijoje. Ir tai galima daryti atsižvelgiant į tokias šalis, kurio, kaip Kanada arba Europos šalis, kur lyčių statistika yra daug geresnė. Taigi negalim pasakyti, kad yra per daug sudėtinga įtraukti lyčių klausimą šitos modelius. Jie gali įtraukti šitą dimenciją. Bet modeliavimo požiūrio problema yra tai, kad yra daug detalių, bet nėra pasis, pabrėžimas pasiskirstomas šalies viduje. O šis pasiskirstimas yra e, labai svarbu suprasti lyčių dinamiką, kurią gali pakeisti e, tokio pobūdžio priekybos e, reforma. Taigi nėra modelio apie naudą ir praradimus pačioje šalyje, kaip tai pasiskirsto pagal lytį, pagal ūkio mm, mm, tipą, bet tai yra papildoma priemonė, ypač kalbant apie priemonės, kurios, kurios siekia um, tas pažeidžiamas kategorijas vyrų ir moterų kategorijas, kurias gali pakeisti, paveikti reformą. Ir tai visiškai atitinka naująjį principą, tai yra skatinti politiką, kur niekas nebūtų paliktas nušalyje, atsižvelginti 2030 darbo tvarkė. Ir kitas ribatumas yra tai, kad yra kalbama vien tik apie ekonominį poveikį, bet labai reikia pasižiūrėti ir apie kokybinius aspektus, apie kitą poveikį ir naudoti ne vien tik tai kiekybinius metodus, bet atsižvelgti ir kiekybinius metodus. Kokios yra pagrindinės rekomendacijos? Aš tai plačiau aptariau e, dokumente, tai reikėtų pagerinti poveikio lytims analizę. Visų pirma, reikia naudoti e, statistiką, kiek, nustatyties statistiką, ypač jeigu yra, nėra duomenų kiek, apie kiekvieną lytį, tai tuomet sunku suprasti, kokia yra lyčių dinamika, ką aš vadinamu, vadinamu, vadinu tą lyčių statistiką. Tai, pavyzdžiui, informacija apie namų ūkių prieigą prie pastangų, pastaugų, prie ūkio infrastruktūros, tai padeda suprasti e, lyčių klausimus net tada, kai nėra e, statistikos apie kiekvieną lytį atskirai. Taigi tokia statistika statistika turi būti naudojama visoje analizėje ir skaičių, atsižvelgti ne vien tik tai į m, skaičius, bet ir normas. Nežiūrėti, kas atsitinka su skaičiais mechaniškai, bet žiūrėti, ar yra e, pokyčiai darbo vietų kokybėje ir taip pat e, kaip keičiasi namų ūkiai. Taip pat labai svarbu atsižvelgiant į šito naujų prekybos susimų charakteristiką būtina geriau suprasti poveikį lytim, kiekvienai lyčiai, kai yra prie, pas, priekybų paslauga, prie, priekybos paslauga ir taip pat prieiga prie socialinių paslaugų. Tai yra pagrindiniai klausimai, tai yra kaip pagerinti analizę, bet reikia, be, yra bendras poreikis geriau atsižvelgti į šituos lyčių klausimus per konsultacijas ir dėrybas. E, lygiai taip pat svarbu yra tai, kad moterų grupės būtų įtrauktas į konsultacijas e, atliekant vertinimą. Tai yra, aišku, labai svarbus žingsnis, bet nepakankamas žingsnis. Jeigu nėra nieko pagrindinėje tyrėjų komandoje, kas yra lyčių ekspertas, tai gali būti, kad moterų, moterų grupių iškelti klausimai nebus įvertinti ataskaitoje. Ir e, norėčiau, kad būtų e, lyčių ekspertai e, pagrindinėje tyrėjų komandoje. Aišku, negali būti daug, bet turėtų būti du lyčių specialistai. Tai yra vienas ekonomistas, o kitas, kuris turėtų tyrimo įgūdžių atsižvelginti kitus socialinius mokslus. Aš greitai peržvelgiau tyrėjų sąrašą komandoje vertinančioje sitą ir aš kai kurias jų pažįstu, yra devini nariai, jie visi vyrai, nėra lyčių eksperto. Galiausiai, manau, svarbu ne vien tik tai atlikti e, tą ekspertizę ir atlikti tinkamą vertinimą, bet reikėtų e, rengti mokymus e, vyriausybės, valstybės atstovams ir dėrybininkams. Yra daug priemonių, daug medžiagos paruošta per visą eilę metų. Aš dirbu šitoje srity 20 metų ir aš tikrai daug prisidėjau, dalyvavau daugelį seminarų, mokymųjų, mokomųjų seminarų. Ir paskutinis yra UNTA, tai yra yra daug medžiagos, puikiai medžiaga, aišku, ir e, kiti rengia šitą medžiagą, taigi galima šitą medžiagą pasinaudoti ir e, geriau atspindėti lyčių klausimus priekybos pasaulyje. Tai tiek ir norėčiau išgirsti jūsų klausimus. Ačiū. Muchísimas gracias, señora Fontana, y abrimos un turno de, de intervención. Ačiū, ponia Fontana. Pone Noel dabar paprašė žodžio. Dėkoju už pasisakymą. Jeigu gerai jūs supratau, tai atrodo, kad daugiausia vyrai atlieka tokius vertinimus. Na, o mane labiausiai štai kas domintų. Šiandien mes susitinkame, nes yra rengiamas pranešimas dėl e, šių susitarimų tam tikrų aspektų. Statistiškai niekada taip ir nebuvo e, įrodyta ar parodyta, kokių pasiekmių turėtų šis susitarimas, tas susitarimas su Kanada vyrams ir moterims Europoje ar Kanadoje. Taigi, kaip jau ir sakiau, nėra atlikta jokio tyrimo dėl poveikio skirtingoms lytims. Na ir kitas klausimas. Ar šiuo susitarimu yra bandamas mažintis atotrukis tarp lyčių? Na ir galiausiai trečiasis mano klausimas. Sakėte, kad tai yra naujoviškas, novatoriškas susitarimas, tai nėra vien tik tai dėl prekių, bet ir dėl paslaugų ir investicijų šis susitarimas, tai yra naujosios kartos susitarimas. Ar manote, kad didesnė taikymo sritis tokio susitarimo gali turėti daugiau poveikio moteriams, o galbūt nebūtinai? Ar sektoriai, kuriuose daugiausia dirba moteris, daugiausia gali būti labiau paliesti tokio naujo, naujoviškų tokių susitarimų. Ačiū dabar žodis panui Ortas. Ačiū už Jūsų prezentaciją. Na, nerima kelianti informacija, kaip vyksta e, vertinimas su priekybos sutarimu. Aš turiu tik tai vieną konkretų klausimą. Vienas iš klausimų, apie kurias mes kalbėjome, vertindami e, prekybos sutarimus, tai vadinamas CG modelis. Tai ir žinome apie įdarbinimo poveikį. Aišku, duomenys nėra patikimi. Na, e, laimiai, kalbant apie sitą, per pastarąsias savaitės e, pranešimas naudojo kitus metodus. Mane sudomino tai, ką jūs sakėte apie tą lytis atsižvelgiant vertinimo modelį. Aš norėčiau žinoti šiek tiek daugiau. Ir jeigu jis yra vertinamas ar vertinamas, e, naudojamas vertinti kito pobūdžio sustarimus. Senora Arena, tiene la palabra. Merci. Merci beaucoup pour... Euh, Dėkoju už pateiktą informaciją. Pritariu savo kolegų reiškiamam susirūpinimui. Ne tik dėl požiūrio į lytis arba požiūrio, kuris klasifikuojamas pagal lytį. Aš girdėjau jūs sakant, kad nėra atlikta analizės susijusios su tų laisvos prekybos susitarimų nauda ar žala. Um, e, neįvertinta tai yra lyties požiūriu. Tyrimas šio požiūriu yra iš tikrųjų pakankamai sunkus, kokią žalą gali patirti viena ar kita lytis. Be abejo, uh, E, kai kalbam apie tos susitarimus, be abejo, kai kas galbūt išloš, bet galbūt kai kas patirs žalą. Ir jeigu norime, kad e, ES žmonės būtų pasiruošę tam šokui, globalizacijos šokui, nes gyvename globalizuotame kontekste, mums reikia tokios analizės, kad būtų įvertinta žala kiekvienai lyčiai, kiekvienam sektoriui, kiekvienai šaliai, kadangi tos informacijos nėra kai žvelgiame į laisvos prekybos susitarimus, kurie buvo sudaryti tarp Kanados, Meksikos e, ir JAV, vietoj to, kad žvelgtume į tas, tuos susitarimus, dėl kurių ginčiamasi šiandien, gal galėtume įvertinti tų susitarimų, kuriems šiandien jau 20 metų e, e, naudą ar žalą, pavyzdžiui, vienai ar kitai lyčiai. Ir galbūt galėtume uh, pasižiūrėti ir tuo pagrindu įvertinti ir tuos siūlomus susitarimus, tokius kaip CETA, TTIP ir panašiai. Kokios naudos ar žalos gavo žmonės kitoje Atlanto pusėje iš egzistuojančių susitarimų. Mes kol kas neturime tos analizės, bet galbūt mes galėtume įvertinti, kas įvyko per 20 metų už Atlantį ir galėtume išsiaiškinti, kas ir kaip. Kalbėjom apie šiaurės-šiaurės susitarimus. TTIP, CESA, ne, ne, e, CETA nekalbama daug apie šiaurės pietų susitarimus. Pavyzdžiui, susitarimų su Afrikos šalimis yra nemažai ir jų e, dar ir svarstysime netrukus daugiau. Ir vėlgi netliktas poveikis su susitarimu e, lytims, netliktas jų poveikis žmonėms kitur pasaulyje. Aš norėčiau paklausti, ar jūs esate atlikę tokio ekonominės partnerystės susitarimo poveikio žalą ar naudą? Pone Bjork, prašau. Dėkoju. Ačiū, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Norėjau e, grįžti prie to, ką sakė anksčiau kalbėjusi e, kolegė. Ankstesni sustarimai jau egzistuoja, juos būtų galima gal išanalizuoti, pavyzdžiui, kokį poveikį turėjo viešosiams paslaugoms, viešiesiams pirkimams ir taip toliau ir panašiai. Galbūt būtų įvertinti galima ir jų poveikį lytims vienai ar kitai. Uh, Viskas vyksta šiek tiek vėlokai, nes spalio 18 dieną jau taryba turės priimti sprendimą. Jūsų klausimas e, buvo labai geras dėl ekonominės partnerystės susitarimų. Turime sustarimų su šalimis, kurie jau egzistuoja kurį laiką ir tie įvertinimai būtų naudingi. Pote Skolomska, prašau. Labadiena, dėkuoju ponė pirmininkė. Aš sutinku su kalbėtoje, kad e, mėginant vertinti, kokį poveikį turi tokie susitarimai moterų likimui, turi atsižvelgti į bendrus bruožus šitų susitarimų. Ir manau, kad nei tuose, nei kitose panašiuose susitarimuose nėra atskirų skyrių, kur kalbam apie moteris, bet apskritai, e, kaip šitos sutartys daro įtaką e, rimai, rinkai. Tai, pavyzdžiui, CETA darys įtaką rinkai ir rinka bus atviresnė, laisvesnė. Čia galim svarstyti, ar tokia rinka yra palankesnė moteriams ar ne, ar e, bus padidinti esantys skirtumai ar ne. Mūsų vertinimu skirtumai pagilės, jau dabar e, esantys skirtumai pa, pa, sustiprės. Tai moteriams reikia papildomų priemonių, kad būtų galima mm, gauti vienodas aplinkybės, vien, vienodas galimybės e, kartu su tais rinkos teikėjais, kurie jau yra rinkoje. La palabra. Ja, wenn wir schon dabei sind, neue Ponas Gerik. Sudėtinga yra vertinti naujuosius susitarimus, nes net ir senieji susitarimai šiuo požiūriu nebuvo vertinti. Ispanijoje yra viena įmonių grupė, kuri išanalizavo šį klausimą ir netgi šeimų požiūrį, šeimų perspektyvas ir netgi rekomendacijas pateikė. Ar jūs atsižvelgėte į šeim, poveikį šeimoms, poveikį vaikams? Pirmininkė, dabar žodžiu suteiksime vėl poniai Fontanai, kad jie atsakytų visus už, užduotus klausimus. Thank you very much. Labai ačiū ir visų pirma, kiek laiko turiu atsakymams. 15 minučių. Taigi turėsiu uh, rinktis, selektyviai atsakyti, kaip e, trijų seminaruose klausimai yra grupėse po du ar tris. Tai mėginsiu padaryti, ką galiu, atsakyti pagrindinius dalykus. Kai kurie uh, klausimai su, sutampa. Visų pirma, yra statistika, ir daug e, statistikos kiekvienai ryčiai atskirai, pavyzdžiui, šalies lygmenių Europoje ir taip pat Kanadoje. Tik klausimas tai, kad šita statistika nenaudojama analizuojant poveikį prekybos pasiskirstamą į poveikį. Ir ši statistika nėra įtraukiama į mano minėtą modelį. Mane nustebino faktas, kad yra daug lentelių apie įdarbinimą, užimtumą e, šitoje ataskaitoje, bet užimtumas yra tik tai viena kategorija ir nėra daromas skirtumas tarp vyrų ir moterų. Turime pakankamai statistikos, bet kas man kelia nerima yra tai, kad kalbama apie Europą Europos Sąjunga, e, Kanada, Junktinės valstijas, bet yra didžiuliai skirtumai Europoje, kalbant apie, e, apie ryčių santykius, apie e, moterų dalyvavimą darbo procese, bet yra didžiuliai skirtumai ne vien tik tai Europoje, bet tarp įvairių šalių. Sakykime, žemės ūkį, ūkį paveiks sitą Rumunijoje. 35 procentai, 35 procentai moter, darbo vietų, kurias užima moteris, yra žemės ūkija. Jungtinėje karalystėje, Danijoje, šitoj pusėje yra tik tai vienas procentas darbo vietų e, žemės ūkija tenka moterims. Taigi aišku, kad moteris Rumunijoje bus paveiktos labiau, jeigu kažkas e, bus padaryta, kas turės e, poveikį žemės ūkiai. Ir aš žinau, koks darbas yra vykdomas Junktinėje karalystėje dėl taupimo priemonių ir nėra kalbama apie priekybos poveikį, bet kalbama apie poveikį lėtims. Kaip e, Junktinė karalystėje sumažintas išlaidos socialiniams klausimams būtent čia reikėtų galvoti apie tai, koks bus prekybos poveikis priklausomai nuo to, kas vyksta prekybos srityje. Ir tuomet atsakyti klausimą, ar tai paveikia ir moteris, ir tėvus, ir taip toliau. Ir Junktinėje karalystėje žiūrint, kokie buvo e, suma, sumažinimai, e, taupimai e, socialinėje srityje ir kas labiausiai nukentėjo, tai yra vienišos moteris moteris mm, ir vieniši pensininkai. Pavyzdžiui, naštai našlės, moteris yra našlės, nes jos gyvena ilgiau negu vyrai ir joms yra daug sunkiau, kadangi joms mažia, tenka mažesnės pensijos. Žinome, kad kai social ir, social, ir paslaugų teikimas neatsižvelgia į ypač pažeidžiamas moterų kategorijas, kurios, kurios bus paveiktos. Tai reikia daryti skirtumą ne vien tik tai tarp lyčių, bet ir skirtumą tarp atlyginimo ir išsilavinimo ir migracinio statuso, nes čia bus skirtumai. Taigi duomenų yra, bet jie yra nepakankamai naudojami. Ir daug ką galim padaryti naudodami esamus duomenys. Na, visų pirma, aš tai vadinam, vadinu naująją prekybos sutarimų kartą. Bet iš tikrųjų tai nėra labai nauja karta, nes pats pirmasis sutarimas, kuris e, kalbėjo ne vien tik tai apie prekės ir priekybą, bet kalbant apie, kalbėjo apie e, investicijų sutarimus ir paslaugų liberalizavimą, buvo nafta 95 metais. Bet e, šis paslaugų liberalizavimas, viešiai pirkimai ir taip toliau šitie klausimai e, plačiau spendimi šitose sutartyse. Ir tai yra sritis, kaip minėjau prezentacijoje, yra priežasčių manyti, kad yra didelis paskirstimas ir yra didelis polikis sritims, bet nėra dokumentuota. Bet tai nereiškia, kad mes negalim atlikti analizės ir skatinti tyrimo, kad e, būtų pateikti geresni duomenys. Bet negalim pasakyti, kad trūksta trūksta literatūros. Tai nėra teisinga. Pastaruoju metu atliktas didelis darbas, tai jie atliko moterų grupės tyrėjai apie tai, kaip taupimo priemonės Europo, Europoje paveikia lytis. Taigi yra mm, puikiai pamoka, galėtume suprasti tarp jau susitarimus dėl e, CGE modelio. Taip, norėčiau paaiškinti šiek tiek plačiau, kas yra daroma. Na, mane pakvietė e, CA susitikime 2000 metais pateikti mano darbo rezultatus, bet po to niekas daugiau nebevyko. Mes pasinaudojom šito modeliu, ypač besivystančiose šalyse. Aš niekada nedirbau išsivyščiusiose šalyse, bet nesinaudojame šitą modelį. Bangladešė, Zambijoje, Pakistane ir yra įdomios analizės. Yra išleista knyga, taip vadinama Feminist Economics of Trade. Ir būtent ten atsispindi surinkti duomenis. Ir jie yra labai įdomus. Aš e, manęs paprašė analizuoti įsitatyti poveikį ir tai apima šalis, kuriuose pajamos yra didelės, bet iš tikrųjų aš tyrinėjau, kokie, kokie e, poveikiai ES prekybos politika turės besivystančiom šalims dėl EPAS kartu su na, tai buvo DF, finansuojamas projektas 9 metais ir analizą, analizavome poveikiai šalims, trise šalise - Tanzanijoje, Mozambikėje, Jamaikoje. Paėmėme vieną šalį iš įvairių regionų ir analizė susitelkė vien tik tai priekybos liberalizavimo poveikiui Ir ką mes norėjome atsižvelgti šitame kontekste, tai yra tai, kad šitos šalis labai daug priklausė nuo, nuo tarifų. Ir didžiausia rizika, ypač Mozambike, buvo tai, kad sumažės valstybės pajamos ir, ir tai sukels mm, taupimą ir apkarpimus socialinėse programuose, kurios paveikia moteris. Taigi darbas yra atliktas ir mm, vertinama ir nafta poveikis lyčių pasiskirstimui ir poveikį lytims. Ir galutinėme daugiamente mes analizavome, kokias pamokas reikia išmokti. Bet reikia suprasti sąlygas šitų naujųjų priekybos sustarimų, kad jos skiriasi, yra skirtingos nes sustarimas yra tarp šiaurės ir šiaurės, ne šiaurės ir pietų. Bet, pavyzdžiui, nafta Meksiko, tai bu, Meksikas buvo e, kitokia sutartis ir koks yra poveikis, kas atsitiko ten, gali atsitikti ir čia. Mes turim priemonės, turim duomenų, tik tai reikia keleto tyriejų ir e, asmenų, kurie e, skirtų pakankamai laiko ir išanalizuotų poveikį. Aišku, taip, aš sutinku, neatsimenu visų jūsų vardų, sutinku, kad reikia suprasti, kokios ir koks yra poveikis lytims kaip tai susijęs su rinkos liberalizavimu, su kitais aspektais ir reikia ne vien tik tai atmesti šitas priekybos sutarimus, bet žiūrėti, koks yra poveikis kitims, nes būtent tik tada galim galvoti apie kiekvieną šalį, kokios gali būti papildomos priemonės paremti tuos, kurie yra pažeidžiami arba kai kuriais atvejais atmesti visą susitarimą, jeigu matome, kad nuostoliai yra daug, daug didesnė negu nauda. Taigi, sustosiu čia, nežinau, ar viską atsakiau, bet esu pasirenkus atsakyti į daugiau klausimų. Muchísimas gracias, señora Fontana. Estoy segura que. Ačiū, poniai Fontana. Aš esu tikra, kad ir toliau dirbsime šiuo klausimu. Šis klausimas tikrai domina komitetą. Nekarta buvo jau minėtas lytės aspektas, kalbant apie tarptautinius priekybos sustarimus. Manau, kad prie to dar sugrįšime. Dabar dėkojame kalbėtojai na, ir pereisime prie kito darbo tvarkės punkto moterų ir vyrų lygybė Europos Sąjungoje 14 ir 15 metais. Panas Urtasunas pasisakys dabar. Vakar vyko klausimai šiuo klausimu. Na štai dabar galbūt ponas Urtasun galėtų mums pristatyti savo pranešimo projektą. Ačiū pirmininkė. Šiandien Mes savo ankstesnės diskusijos metu turim galimybę dis, iliustruoti, kokia yra situacija vyrų ir moterių lygybės rytyje. Mano pranešimo projektas jau yra parengtas, esu pasirengęs gauti šešėlinių pranešėjų pakeitimus. Aišku, dėkoju sekretorijatui, Blanka ir Džiordžiai už tai, kad padėjo man rašyti pranešimą. Aš labai džiaugiuosi tuo, kaip dabar tas pranešimas atrodo. Puiku, kad pavyko aptarti daug gana plačiai apimančių dalykų. Be abejo, pranešimas buvo parengtas e, remiantis e, komisijos ataskaitos e, statistiniais duomenimis ir eigia pateikta statistinė informacija. Mes galime pasakyti, kad kai kuriuose srityse lyčių lygybės rodikliai keičiasi labai lietai, kai kuriais uh, E, atvejais matome, kad pažangos netgi yra sumažėję. Tas pranešimas iliustruoja skirtingą situaciją valstybėse narėse. Mes norėjome įtraukti jį taip pat ir valstybių narių pastangas ir pasiekimus lyčių integravimo srityje būtina yra konstruktyvi diskusija su valstybėmis ir skatinimas valstybių integruoti lyčių aspektą į vairias valstybės politikas. Eigi indeksas siekia 50,9 2005 2004 metais, sulyginant su 2004 e, metų situacija, pusantro procentų skirtumas yra pastebėtas, jis yra labai nedidelis. Taigi, e, man tome, kad įvairiuose srityse egzistuoja didelė neligybė tarp vyrų ir moterų. E, pritaikius griežto taupimo politiką, vėlgi rodikliai pasikeitė dažnai nelyčių lygybės naudai. Ir 16,1 procentą siekia skirtumai E, susijęs su darbo užmokesčiu, tai iš pensijų skirtumas e, pasiekęs yra labai neraminantį 40 procentų lygį. Nuo 11 iki 36 metų moterų valstybėse narėse apskritai neturi teisės gauti pensinės išmokas. E, e, taigi yra tokių rodiklių pranešime, kurie kelia susirūpinimą, jeigu pažiūrėtume į griežto taupimo politikos priemonių poveikį, tai tuomet galime pasakyti, kad moteris e, patyrė didesnius sunkumus dėl ekonominės krizės. E, socialinės paslaugos, švietimo sektorius, e, ligonių priežiūra, visa, visi tie sektoriai patyrė didžiausių sunkumų, jos patyrė daugiausia šio, dėl krizės ir nukentėjo daugiausia. Manau, kad svarbu pranešime pasakyti ir tai, kad tikimės, jog daugeliu atveju įgyvendinant atskiras valstybių politikas, toks dalykas kaip lyčių aspektai buvo iš viso pamirštas. Galėtume pateikti tokias politinės rekomendacijas pranešime, aš jas čia trumpai paminėsiu. Be abejo, reikalinga S2020 strategijoje lyčių uh, Ramstis taip pat būtina integruoti lyčių aspektą Europos semestrą, čia jau pradėjome dėti tam tikras pastangas, jos yra pozityvios, bet turime siekti daugiau, tam bet ir Europos komisija būtina numatyti specialius rodiklius ir stebėsenos sistemą susijusių su lyčių lygybės e, dėgymu būtina užtikrinti pagrindinės teisės ir teisinės viršenybės principus tuo pačiu ir numatyti reikiamą finansavimą šio aspekto integravimui. Tai yra labai svarbu, kad kaip įdėkiant bet kokią politiką, numatyti, kiek lėšų jai gyveninti reikės. Pranešime taip pat noriu pabrėžti, kad lyčių lygybės klausimas rodo, kad diskusija tikrai labai svarbi reikia turėti reikiamą strategiją, kad tas aspektas būtų tinkamai integruotas į kitas politikas ir turime pabrėžti, kad lyčių lygybės aspektas nebegali būti ignoruojamas, jis turi būti integruojamas į kitas politikas. Na ir apibendrindamas, norėčiau pasakyti štai ką, kad per nelik daug jūsų laiko neužimčiau. Noriu paminėti tai, kad mes paliečiame čia ir kai kuriuos teisėkuros dokumentus. Mes raginame Europos komisiją 2017 pateikti teisėkuros e, paketą susijusiu su uh, E, darbo ir privataus gyvenimo geresnė pusiausvyrą. Taip pat norime paraginti, kad būtų greičiau ratifikuoti reikiami dokumentai, kad būtų gyventintos atitinkamos direktyvos. E, yra ir kai kurių skubių dalykų, būtina e, būtent kuo greičiau spręsti pabėgėlių problemą, lyčių pagrindų, padėti merginoms ir moteriams pabėgėlių tarpe, kad jos patirtų mažiau smurto, mažiau sunkumų. Būtina taip pat priminti e, tai, kad ES turi būti gerbiamos e, reprodukcinės sveikatos e, teisės. Vakar e, čia buvo atvykusi lyčių lygybės instituto direktorė. Pristatė mums savo pranešimą, mes gavome labai vertingos informacijos, duomenų, turime remti šią instituciją. Taip pat e, pranešime buvo kalbama, jos pranešime buvo kalbama tuos aspektus, kuriuos mes keliame ir savo pranešime. Manau, kad taip pat turime pagerinti įvairių turimų priemonių koordinavimą, nes komisija rengia e, vienus dalykus, pavyzdžiui, lyčių lygybės institutas, vėlgi indeksą tam tikrą parengė susijusių lyčių lygybę. Visas tas priemonės reikia geriau koordinuoti, kad galėtume visomis tinkamai naudotis laiko atėjus. Tiek būtų bendro pristatymo. Mano pranešime kalbam apie tikrai labai plačią paletę įvairių dalykų. Lauksiu jūsų klausimų, kolegos. Ačiū. Obrigado, Ernest. Uh, daríamos agora a palavra ao Shadow, Sra. Saidrova, por favor. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tandis que je ne vois pas la traduction tchèque, alors je vais parler en français. Merci beaucoup. Kalbėsiu prancūziškai. Norėčiau padėkoti pranešėjai kolegai Urtasun už uh, rengiamą pranešimą. Jis yra labai įdomus ir labai uh, puikus taipogi. savo pranešime. Jis remiasi konkrečia informacija, duomenimis pagrista informacija. Taigi labai gerai, kad čia yra ne ideologija, o konkrečiais faktais e, remiamasi. Manau, kad būtent dėl to mes konsensusą galėtume pasiekti. Be jokios abejonės, moterų situacija dėl e, atlikimo užimtumo, atlyginimų skirtumų nėra pati geriausia. Ir nepakankamai gera ji yra. Mes e, tikrai nesame patenkinti moterų situaciją ES šalise. Pranešimas. Štai ką sako. Pacituosiu lygybės, moterų vyrų lygybės statusas yra vis e, mažiau svarbus, politika šioje srityje vis mažiau svarbos įgyja. Šis aspektas nėra pakankamai e, paryškinamas ir remiamas e, valstybėse narėse ir politinėse programuose. Tai jeigu taip tikrai yra, jeigu jūs turite pakankamai įrodymų, tai reikėtų pagalvoti, reikėtų paieškoti, kaip e, lyčių lygybės politika dabar yra stumiama į antrą planą, nepakankamai iškeliama į priekį. Na taip, galbūt taip nutinka dėl to, kad tai yra pernelyg ideologinis aspektas. Jeigu dabar bus minimas lyčių aspektas visose politikos kryptise, tai bus e, labai išsibarstam ar nekonkretu. Tačiau norėčiau padėkoti nepaisant to už tai, kad jūs e, labai tiksliai apibūdinote situaciją situacija tikrai labai rimta. Taigi, esu taip pat pasirengusi pateikti pakeitimų. Labai gerai būtų, kad e, pranešimas prisidėtų prie situacijos pagerinimu atlyginimų ir pensijų skirtumų srityje. Aš galbūt konkrečiai e, to neminėsiu, bet galbūt pakeitimuose e, bandysiu pakoreguoti e, reprodukcinių ir seksualinių teisų aspektą. Aš manau, kad nebūtina visuose pranešimuose šio aspekto minėti. Taigi, dar kartą dėkoju Jums už išsakytą požiūrį. Taigi, nekantrai lauksiu tolesnių diskusijų ir tolesnio bendro darbo. Ačiū. Ačiū. Jeigu niekas daugiau neprašo žodžio, tai ponia Lucy Devan iš komisijos norėjo pasisakyti, prašom. So many thanks, Chair, for, for giving me the floor. Dėkui iš sutiktą žodį. Aš norėčiau pasakyti, kad komisija pritarė uh, parlamento e, dokumentai, pranešimai, tai labai svarbu turėti tą diagnozę, kokia yra situacija, remiantis atnaujintą statistiką ir e, reguliariai, taigi komisijos pranešimai ir ataskaitos yra e, skelbimas kasmet, kovo vidury, 8 kovo per moterų dieną. Ir yra trikbas tikslas Pirma, pirmiausia, tai peržiūrėti, kokia yra pažanga, kokios yra tendencijos, remintis naujais rodymais ir statistika ir nuro, pateikti diagnozę. Tai yra peržiūrėti, kokie yra veiksmai daromi valstybių narių lygmenių ir europinių lygmenių, ar yra konkretus veiksmai lyčių lygybės srityje, ar pavyzdžiui tyrimo arba sporto srityje yra pakankamai informacijos. Ir taip pat vienas iš tikslų yra tai, kad komisijos ataskaita yra įkvėpimo šaltinis ir tai turėtų skatinti gerasias praktikas valstybėse narėse ir paremti tuos projektus vietose, kurias mes remiame. Taigi toks yra pranešimo trigubas tikslas ir aš tikiuosi, kad visi suinteresuoti asmenys galės juo pasinaudoti ir pasiremti. Ačiū. Obrigado, senhora Devoan. Daria então a palavra ao Ernest para finalizar. Dėkoju. Žodį suteiksiu Ernestui apibendrinti. Ačiū, Žuao. Norėčiau tiesiog padėkoti Europos komisijos atstoviai. Ačiū taip pat poniai Šoidrovai. Mes dvišalių pagrindų esame diskat, diskutavę su jumis. Jūs minėjote, kad reikia ieškoti tų priežasčių, kodėl Taip jau atsitiko, kad moterų teisų politika ir lyčių lygybės politika suprastėjo ES lygmenių ir būtina ieškoti strategijų įvairiausių tam, kad būtų galima situaciją pagerinti. Tad esu pasirengęs diskutuoti apie tai su šešėliniais pranešėjais, išklausyti jūsų idėjas, nes manau, kad tai yra labai svarbu. Na ir be abejo, seksualinių teisų ir reprodukcinės sveikatos klausimas yra irgi mano frakcija labai svarbus tai, kas įtraukta į pranešimą, yra tie dalykai, dėl kurio buvo balsuota plenarinėme Europos parlamento posėdėje. Turėtume likti ir toliau ištikimi tai dvasiai, tačiau turėsim progą dar apie tai padiskutuoti. Ačiū visiems ir esu pasirengęs toliau dirbti su kolegomis. Uh, chegou, entretanto, o relator sombra do SID. Mes turime socialdemokratų šešėlinį pranešėją dabar jau posėdėje. Galbūt e, norėtumėt pasinaudoti progą ir pasisakyti. Na taip, atleiskite, pavėlavau, nes e, ką tik atvykau, atsiprašau labai pranešėjo. Tačiau taip jau išėjo, kad buvo pavėlintas mano skrydis, dėl to atvykau žymiai vėliau, nei buvo planuota būčiau norėjusi dalyvauti diskusijoje, be jokios abejonės, nes manau, kad tema, kurią šiandien aptarėme, yra ypatingai svarbi, ypatingai aktuali. Žinome, kad nepaisant reikšmingos pasiektos pažangos šiais pastaraisiais metais, jokioje šalyje nėra užtikrinta tinkamai lyčių lygybė. Ne, negalėtume sakyti, kad ji tokia, kurioje nors šalyje egzistuoja. ES pozicija pasaulinių lygmenių yra daugmaž pozityvi, kaip teisingai paminėjo pranešėjas, bet reikia dėti dar daug pastangų tam, kad būtų pasiekta tikra lygybė. Situacijos valstybėse narėse ES yra labai skirtingos. E, skirtumai tikrai dideli, jeigu lygintumėm atskiras valstybės. Kai kuriuose iš jų e, yra pasiekta apčiuopiamos pažangos, tuo tarpu, kai kitose lieka labai reikšmingų kartais spragų. Kaip e, buvo paminėta pranešime, 55 procentai piliečių norėtų, kad Europa įsikištų į šią sritį. Akivaizdu tai, kad valstybės narės galėtų nuveikti žymiai daugiau nei iki šiol, nes jos e, yra kompetentingos trijose esminėse srityse. E, švietimo sritis, sveikatos politika ir biudžeto politika yra trys valstybių narių kompetencijos sritis. Jomis pasiremdamos jos galėtų nuveikti daug daugiau. Pekino susitarime Prieš 20 metų jau apie lyčių lygių yra šiek tiek užsimama, bet e, liūdna yra tai, kad dažnai į pasaulį nėra žvelgiama moterų akimis. E, tame susitarime, Pekinų susitarime norėta apie tai šiek tiek užsiminti, bet ne viskas buvo įgyvendinta. Moterų skurdas - kita e, aktuali tema. Ir aišku, nuo skurdo pirmiausia kenčia e, E, tie tėvai, kurių vienas ar kitas augina vaikus. Gamybos sistema ir tai nebuvo labai tvirta ir ji dar labiau buvo užardyta. Na, kita svarbi tema - seksualinė reprodukcinė sveikata. E, visa, visos tos problemos kyla dar be to ir didelio nedarbo, kontekste. Jaunimas gyvena ypač skurdžiai, tai kelia daug problemų. Galėčiau prie to pridėti smurto prieš moteris problemą. Nėra efektyvios e, sistemos, kuri padėtų su to smurtu tinkamai kovoti. Mes atstovaujame ES piliečiams. Tad turime numatyti gairias, kurios padėtų pasiekti lyčių lygybės visoje Europos Sąjungoje. Ir be abejo, tai yra ir šio pranešimo tikslas. Tad noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. E, tekstas šio pranešimo yra išsamus, pats pranešimas labai pažangus kur apimti visi svarbiausi elementai, kuriuos ir aš čia paminėjau. Ir tai yra, kaip jau sakiau, tikrai labai išsamus tekstas, visos problemos buvo išdėstytos. 2014-2015 komisijos dokumentuose taip pat apie tai jau buvo kalbėta. Kaip jau sakiau, norėčiau, kad labiau būtų pabrėžiamas e, smurtas ir lyčių aspektas šiame kontekste ir smurtas, kuris praktikuojamas internetu. E, elektroninis persekiojimas yra irgi didžiulė problema. Kitose šalise, pavyzdžiui, esame girdėję, kad, pavyzdžiui, jaunos merginos ir labai jaunos merginos labai kenčia nuo tos problemos. Italijoje susidūrėme su labai uh, žiauriu atveju, kai nusižudė mergina, kuri buvo persekiojama internetu, patyrė patyčias Tad šį klausimą kelti, manyčiau, reikia. Ir reikia pasiaiškinti, kodėl didėja neapykantos e, jaunų merginų atžvilgių, įskaitant mokyklose, socialinėse struktūrose, atskirose bendruomenėse. Kodėl vystosi toks keistas mentalitetas? Yra ir dar vienas aspektas. lyčių aspektas ir vystimosi reikalai, augimo ekonomikos reikalai. Mes kaip moteris kovojame už savo pagrindinės teisės, tačiau akivaizdu yra tai, kad jeigu norime užpildyti egzistuojančias spragas, pirmiausia, turėsime pasiekti ekonomikos augimo. O tam Man atrodo, būtų naudinga pabrėžti tai, kad šeimose turi būti teisingiau pasiskirstomos užduotis. Komisija mums pateikė duomenys ir tie duomenys rodo, kad šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti, e, nes e, šeimose atliekama daug darbo, namų ūkiuose atliekama daug darbo, už kurį nėra mokamas atlyginimas. Ir daugiausia E, to neapmokamo, net lygintino darbo atlieka moteris. Čia vėlgi turėtume priimti reikalingus e, teisės aktus, o komisija turėtų lyties aspektą integruoti į visas savo politikas, kad ši problematika būtų nagrinėjama visose lygmenyse. Apibendrintama dar kartą dėkoju pranešėjui už puikiai atliktą darbą. Manau, kad jo dėka visi kartu galėsime žengti didesnės lygybės tarp lyčių keliu. Dėkoju. Ehm, Ernest, queres fazer mais algum comentário? Well, I, I, I basically thank me. Uh, Na, dėkuoju, aš norėčiau padėkoti už, visų, už visas pastabas, aš sutinku su visko, kas buvo pasakyta, tik tai porą paskutinių klausimų. Tai yra smurtas ir mm, pusiausvėra darbus rinkoje, Taip yra e, klausimų, bet aš esu pasirengęs išplėsti šitos klausimus ir atsižvelgti į tos nugastavimus, kuriuos jūs minėjote, pavyzdžiui, e, smurtas internete prieš jaunas moteris, jaunus žmonės, taip svarbus klausimas, tai galėtume išplėsti šį aspektą ir mm, taip pat apie pusiausvyrą ypač mes tai galim padaryti kartu. Taigi norėčiau padėkoti poniai Pečerą ir manau, kad mes tikrai vaisingai bendradarbiausim e, šešėlinių pranešėjų posėdžiuose. Obrigado. Antes de terminar este ponto, uh, deixar só a informação. Dėkuoju ir prieš baigiant šitą darbo turkės punktą aš norėčiau informuoti, kad uh, terminas, kai kada galim pateikti pasiūlymus, tai yra e, spalio 18 diena. Tai yra data, iki kada galim pateikti e, pakeitimų pasiūlymus. Ir dar norėčiau užduoti klausimą, e, iškelti klausimą, aptarti su čia esančiais nariais. Na, e, dėl kitų darbotvarkių darbotvarkės punktų. Čia nėra pranešėjų su mumis. Tai galbūt galėtume šiek tiek pakeisti darbotvarkę ir pereiti prie paskutinio e, rytinės dalies darbotvarkės punkto, kadangi e, kolegė Marija Elena yra su mumis, tai galėtume jį aptarti, bet tai reiškia, kad e, turim pakeisti klausimų tvarką darbotvarkėje ir tie šešėliniai pranešėjai, kurie turėjo aptarti šitą klausimą ir tikėjosi, kad jis bus aptariamas gal pabaigoje, rytinės dalies pabaigoje. Tai dabar yra dvi galimybės, arba skelbiam trumpą 15 minutės, 15 minučių pertrauką, arba mm, tęsiam darbą ir mm, Perinam prie paskutinio rytinės dalies darbo tvarkės punkto. Tai norėčiau žinoti, ką Jūs manote, kad galėtume nuspręsti, kaip toliau dirbti, kaip pakeisti arba nekeisti darbo tvarkę. At... Man asmeniškai problemų nekiltų, jeigu paskutinį klausimą dabar pradėtume nagrinėti. Bet be jokios abejonės viskas priklauso nuo to, ar dalyvauja šešėliniai pranešiai. Man asmeniškai problemų nekiltų, jeigu dabar prie šio klausimo pereitume. Pronto. Então, não havendo uh, uh, objeções, uh, poderíamos. Na, jeigu niekas neprieštaraus, tai tuomet galime uh, tęsti darbą ir apsvarstyti paskutinį darbo turkės punktą, kadangi Marija Lina yra pas mus ir gali pristatyti savo pranešimą. Merci, euh, monsieur le président, je serai très très. Ačiū pirmininkė, aš e, labai e, trumpai e, pristatysiu savo pranešimą Europos socialinių teisų ramstis. Labai gerai, kad kalbama apie Europos socialinių teisų ramsti Europoje. Užimtumo srityje padarytas darbas jau dabar yra įtrauktas ir lyčių aspektas taipogi įtrauktas. Aš dabar norėčiau keturis prioritetus paminėti, kurie užimtume jau atsidūrė yra. Taigi, pirmiausia, lyčių lygybės rodikliai kuriais užtikrinama Europos standartų socialinių teisų srityje įgyvendinimas. Antrasis prioritetas e, - teisėkuros ar neteisėkuros e, pasiūlymai dėl darbo ir šeimos gyvenimo pusiausvyros. Čia jau buvo atliktas šitas darbas, užimtumo komitete taipogi tai yra įtraukta. Na ir trečiasis prioritetas e, nediskriminavimo principas užimtumo darbo rinkoje. Na ir ketvirtasis prioritetas - socialinės investicijos tokios kaip numatomos garantijos iš Europos socialinio fondo, iš FEDER, iš Europos socia... investicijų fondo, nes be jokios abejonės pusiausvyra tarp prof, profesinio ir šeimos gyvenimo e, reikalauja, taip sakant, tam reikalinga e, vaikų priežiūros paslaugų institucijos ir čia reikalingos lėšos iš investicijų fondų. Čia moterų komitete e, tie prioritetai keturi yra ko gero svarbiausias atliktas darbas. Tačiau nepaisant to, manau, kad įmanoma dar sustiprinti šį pranešimą. Pirmiausia, labiausiai pažeidžiami asmenys kova su skurdu ir vieniši tėvai. Antrasis aspektas būtų garantijos ir, taip sakant, reikėtų užtikrinti, kad vaikai nebūtų e, atskirti socialiai ar kitaip. Taigi priežiūros institucijos čia reikalingos. Mm skurdas yra kaip uždaras ratas, nes vaikai neturi, negauna, e, tarkime, karšto maisto bent kartą per dieną, neturi jokios galimybės kultū, su kultūra susipažinti. Na ir trečiasis aspektas - turime e, didesnį dėmesį kreipti e, į moterų patekimą į darbo rinką nereikia kalbėti vien tik tai apie motinystės atostogas, reikia kalbėti apskritai apie galimybę susirasti darbą moteriams. Na ir galiausiai ketvirtasis aspektas. Užimtumo komiteto pasiūlymo e, konstatuojamosi dalise yra kalbama apie pensijų skirtumus. Tačiau manau, kad nepakankamai tai yra pabrėžiama man atrodo, kad pensijų skirtumas yra, ko gero, vienas iš esminių Europos socialinių teisų ramščių aspektų. Moteris turi turėti teisę į ores pensijas, o ne į tokias, kurios yra žemiau skurdo ribos. Manau, kad e, mes moterų komitete galėtume didesnį dėmesį į tai atkreipti. Tai štai e, galime šiomis kryptimis e, orientuoti rengiamą nuomonę. Pakeitimai turi būti pateikti iki spalio 13 dienos, e, lapkričio 8 dieną, 9 dieną bus balsuojama, o galutinis balsavimas užimtumo komitete gruodžio mėnesį. Taigi esu pasirengusi išklausyti jūsų pasiūlymų, e, kaip galima būtų patobulinti dabar parengtą, rengiamą tikslių pranešimą. Dėkoju. Na dabar, kadangi nėra daugelio šešėlinių pranešėjų, tai aš e, norėčiau paklausti, ar kas nors iš APP norėtų pasisakyti. Atrodo, kad ne. Tuomet e, aš kaip e, šešėlinis panešėjas pasisakysiu ir e, dabar atsisakau pirmininkaujančių pareigų. Ir turiu pasakyti štai, ką pradinis tekstas buvo pristatytas ir atsižvelgia į daugelį nuogastavimų. Ir tai buvo mums išsakyta, pristatyta dabar. Ampl komitete mes e, išsakėm e, tam tikrus nugastavimus dėl gyvendinimo Europos socialinio ramščio gyvendinimo. Mes mm, manome, kad šitas požiūris yra, na, tam tikras toks socialinis mm, mm, išbalinimas, ypač kalbant apie uh, makroekonomikos politiką. Ir viskas yra neatsijimai e, susiję ir problemos e, ir priežastis e, socialinių teisų ramstis šitas problemas sprendžia. Ir taip pat tam tikri aspektai tai yra mėginama normalizuoti ir suderinti principus, vertybės, socialinės teisės e, Europos Sąjungoje. Tačiau kai kuriuose šalyse darbo teisė ir socialinės teisės yra pasiekusios aukštesnį lygį negu e, tie tikslai, kurie užsibriežti čia ir, ir yra Europos socialinių ramstų pasiūlymo dalis. Taigi čia aš manau, kad yra tam tikri, tikros problemos, čia reikėtų gerai aptarti ir Ample komitete. Mes šitas klausimus aptarsim ir prisidėsim prie šito nuomonės rengimo. Nežinau, ar kas nors iš žaliųjų, ar Ernest norėtų pasisakyti, atrodo, kad ne, FTD taip pat atstovų nėra. Tai reiškia, kad aš e, vėlgi sutiksiu žodį e, kolegi pranešėjai padaryti išvadas. Tik tai naudinga informacija iki 17 spalio yra galimybė pateikti pakeitimų pasiūlymus. Ir e, jeigu baigsim šitą E, punktą, galim perėti prie kitų darbo tvarkės punktų. Kolegė pas atėjo į salę ir e, manau, kad ji pristatys mums e, pranešimą apie Europos Sąjungos strategiją, kaip įveikti moterų ir vyrų pensijų skirtumą. Taigi, Konstant, žodis jums. Bonjour à chacune. Dėkuoju, pirmininkė. Labadiena visiems. Ir atsiprašau, kad dėl mane šiek tiek teko šiandien ryte sukaitėliauti darbo atvarkės punktus. Taigi, šios diskusijos metu pabandysiu pristatyti pranešimo projektą, kurį pristačiau uh, rugsėjai. Dar prieš vasarą, kaip pamenate, diskutavome uh, Mm, apie darbinį dokumentą, kurį aš parengiau. Taigi reakcijos buvo labai teigiamos į darbinį dokumentą. Atsižvelgiant į tai, atsižvelgdama taipogi ir į konsultacijas, į visas diskusijas. Toliau dirbau ir tikrai atsižvelgiau išsakytas pastabas. Dabar tiems, kurie nežino, apie ką čia eina kalba. Šis klausimas labai svarbus, tai yra vyrų ir moterų pensijų skirtumai. 38 procentai yra tas skirtumas. 38 eurai nuo 100 eurų būtų. Tai būtų štai tokie skaičiai, kurie um, nusako, kokiegi skirtumai yra tarp vyrų ir moterų pensijų. Uh, 2013 metais ES mastu buvo tokia statistika pateikta. Na, šis skaičius yra didžiulis, stebinantis, kaipgi mes iki to prieėmė. Ir kodėlgi apie tai nedaug kas žino, kodėl apie tai nedaug kas kalba. Būtent Todėl mano frakcija pageidavo, kad komitete mūsų būtų apie tai kalbama. Ir e, buvo nuspręsta atkreipti dėmesį į šią situaciją. Pirmiausia, galbūt e, svarbiausia būtų atkreipti visuomenės politikų dėmesį į e, tokią akivaizdžią neligybę, kuri egzistuoja visose ES šalise. Pensijų skirtumai yra struktūriniai, tai yra per visą profesinę karjerą užfiksuojami. Be jokios abejonės moterys E, moterų atlyginimai yra šiek tiek mažesni, bet taipogi moterys dažniau e, laikinai nutraukia savo karjerą, profesinę karjerą dėl šeimininių klausimų ir dėl e, motinystės. Taip pat reikėtų paminėti ir darbą nepilnu etatu, nes moteris su tuo dažniau susiduria ar netgi patiria, taip reikėtų sakyti, negu kad vyrai. Būtent dėl šių uh, aspektų atsiranda struktūrinis pensijų skirtumų pobūdis. Ši neligybė taipogi gali būti sėtina ir su pensijų apskaičiavimo mechanizmais nes būtent dėl jų galima patirti skurdą ir, kaip žinia, moteris dažniau jį patiria negu vyrai. Taigi, labai gaila, bet situacija yra tokia. Kaip jau ir sakiau mano pranešime, darbinio dokumento pagrindiniai dalykai atsiduria. Tas darbinis dokumentas buvo pristatytas dar vasarą, kaip jau ir minėjau. Taigi bandėme čia, kaip manoma, aiškiau ir tiksliau apibriežti šią problemą, nes e, šis reiškinys yra labai daugialypis, daugiafaktoriškas, jeigu galima tai pasakyti. Ir net ir patys ekspertai e, nelabai sugeba tą daugelįpį objektą e, suvokti ir apie, iš visų pusių, taip sakant. Būtent tai mes pabandysime ir padaryti. O tam reikia, kaip įmanoma, daugiau e, palygintinų duomenų surinkti. Taigi reikia apklausas atlikti visoje ES teritorijoje. Mes tikimės uh, kad e, institucijos, o ypatingai e, lyčių lygybės institutas galės e, mums padėti. Taigi tam reikės ir valios, ir ekspertų mobilizavimo tam, kad galėtume veiksmingą atsaką šiam reiškiniui parengti. Taip pat reikia skleisti informaciją, informuoti visuomenę, ypatingai moteris, apie sprendimus, apie galimą elgesį, kurio dėka e, tas, ta neligybė būtų pašalinta. Aš e, čia tris veiksmų sritis identifikavau. Tai yra susijęs su jau egzistuojančiais veiksmais ir taip pat su naujais e, Europos institucijų veiksmais, kuriuos galime pasiūlyti atitinkamų lygių atlikti. Taigi, kontribucinės e, įnašų e, neligybę sumažinti. Būtent dėl to atsiranda po to e, pensijų skirtumai, po to antras dalykas e, profesinius skirtumus sumažinti, na ir galiausiai Gender Gap in Pensions, GGP, e, pensijų skirtumų sumažinti. Taigi dabar dėl e, kontribucinių arba įnašų per visą karjerą skirtumus, socialinių įmokų skirtumus. Moteris, ko gero, daugiausia dėl to nukenčia. Nes moteris mažiau socialinių įmokų įmoka, o taip atsiranda dėl, prof, dėl atlyginimų skirtumų. Atlyginimai vis dar 16 procentų skiriasi visoje teritorijoje vidurkis yra toks. Taigi, jeigu norime e, skirtumus pensijų srityje sumažinti, reikia pirmiausia mažinti atlyginimų skirtumus. Na, aišku, tai nėra vienintelis dalykas, tai yra tik vienas iš sprendimų. Dabar dėl profesinės karjeros vingių, taip sakant, skirtumų. Mes žinome, kad Europos komisija dirba šio klausimu, mes žinome, kad komisarė Jūrova yra užsibrėžusi tikslinius veiksmus, tų veiksmų paketus įgyvendinti ir sudaryti tokią darbinę aplinką, kurioje būtų daugiau lygybės tarp vyrų ir moterų. Geriau reikėtų derinti profesinį ir šeimos gyvenimą, bet čia jau būtų tiek valstybių narių, tiek ir kitų subjektų, e, pavyzdžiui, privačių subjektų vaidmuo dirbti šiais klausimais. Tai yra mažinti profesinės karjeros skirtumus tarp vyrų ir moterų. Dabar dėl pensijų skirtumų. Tai nėra ES kompetencijos dalis, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime apie tai kalbėti, tai nereiškia, kad mes negalime uh, E, minėti gerosios praktikos pavyzdžių, keistis nuomonėmis, juk mes visi bandome šį principą visur naudoti. Taigi reikėtų identifikuoti gerąją praktiką ir pasižiūrėti, kaip ją galima būtų e, skleisti, e, propaguoti, siekiant neligybę mažinti. Reikėtų pagalvoti, kaip e, skaičiavimo, apskaičiavimo mechanizmus galbūt patobulinti galima būtų, nes dabar ES šalise yra, veikia tos skaičiavimo sistemos. Taigi, patobulinus e, pensijų skaičiavimo e, sistemą, temas gali susidaryti tokia situacija, kai moteris atsidurtų prastesnėje situacijoje nei vyrai. Taigi valstybės narės, reformuodamos savo pensijų sistemą, turėtų <coughs> žinoti ir turėtų būti informuotos apie tai, kad negalima e, neatsižvelgti į galimą prastesnę situaciją pensijų apskaičiavimo srityje susidariusią moterims. Na ir galiausiai pranešimo pabaigoje vengiau e, į tam tikrus pastus pakliūti. Daug yra kalbama apie vienodas pensijas, kaip to pasiekti tarp vyrų ir moterų. Taigi, kokie dabar būtų tie spastai, kurių uh, siūlyčiau kolegoms vengti. Pirmiausia, pensijų sistemą kaip vieną visumą apimti neatsižvelgiant į mūsų moterų komiteto vaidmenį. Kai kal, čia kai kalbam apie pensijų skirtumus. Be jokios abejonės reikėtų bandyti išvengti ir dubliavimuose su kitais mūsų komitete svarstytais klausimais. Aš tikrai nenoriu sumenkinti tų klausimų vaidmens e, jokių būdų Tiesiog tai jau buvo aptarta, tai yra moterų skurdas, šeimos ir profesinio gyvenimo derinimas. Be jokios abejonės šie klausimai yra labai svarbus ir įdomus, bet neba, nereikėtų bandyti šio pranešimo sieti su šiais aspektais. Taip mes tiesiog pagrindinį mūsų prioritetą pamestume iš akių. Na ir galiausiai e, trečiasis pavojus būtų padaryti iš šio pranešimo tokią kalėdų eglutę, į kurią sudėtume visus įmanomus mūsų komiteto reikalavimus. Taigi siūlyčiau to vengti. Gerbiamas pirmininkė, noriu paminėti dabar, koks kalendorius yra numatytas. Pakeitimams terminas galėtų būti numatytas spalio 20 dieną. Kita diskusija moterų komitete gali, galėtų įvykti lapkričio 29 dieną. Na ir kitų metų pradžioje, pavyzdžiui, sausio 25 dieną galėtume pranešimą tvirtinti moterų komitete. Na, o iki tol esu pasirengusi jūsų išklausyti, esu pasirengusi išklausyti taipogi ir frakcijų šešėlinių pranešėjų bei visų šiuo klausimu besidominčių kolegų tam, kad e, mūsų visų mintis atsidurtų šiame pranešime ir kad e, visi galėtų dalyvauti jo rengime. Pirmininkė, ačiū ponė Legrip. Dabar žodis poniai Noil klausimams. Dėkoju, ponė Legrip. Tikrai labai įdomus pristatymas jūsų buvo. Aš norėčiau pabrėžti keletą teigiamų dalykų e, prieš kalbėdama apie skirtumus, tiksliau apie trūkumus. Teigiami dabar dalykai. Jūs kalbėjote apie daugialypį, daugia pakopį požiūrį. Kodėlgi dabar atsiranda pensijų skirtumas tarp vyrų ir moterų? Jūs sakote, kad trūksta domenų kad ateityje reikia gerinti duomenų surinkimą. Na ir taip, būtina rinkti duomenis ir jų turėti. Jūs taipogi pastebėjote, labai teisingai beje, kad pensijų skirtumo klausimas egzistuojantis yra ir pripažintas ir moteris dėl to patiria atskirtį. Pastaruoju metu mūsų frakcijų nuomonė šiek tiek išsiskyrė čia, bet gal jūs galėtumėte paminėti, kad e, krize turėjo poveikį moterims ir moterų pensijoms. Pastaraisiais metais buvo daug diskutuojama apie tai, ar tikrai krize turėjo poveikio. Taip, juk turėjo poveikio krizė. Jūs e, net ir pati aiškiai sakėte, kad e, krizė turėjo neigiamą poveikio moterų pensijoms. Jūs taipogi sakote, kad e, moterims e, vis sunkiau yra mokėti įmokas į privačius pensijų fondus. Ir dar Taipogi, ganasi taip, kad dėl vaikų moteris skursta, bet juk vaikai atvirkščiai yra mūsų turtas. Na, nepaisant to, kad manau, kad mes, manau, kad visi galime tam pritarti. Na ir dabar keletą trūkumų norėčiau paminėti. Jūs kalbate apie skurdą, apie senėjimą ir atskirtį atsirandančią dėl to. Tačiau reikėtų galbūt pakalbėti ir apie kultūrinę atskirtį arba, pavyzdžiui, nedalyvavimą politinėme gyvenime. Juk moteris gali dalyvauti politinėme gyvenime, bet to nedaro, nes tiesiog negali savo to leisti. Tai čia būtų tiek socialinėje, tiek kultūrinėje, tiek politinėje srityje aktualūs teiginiai. Na ir dabar dėl krizės poveikių moterų pensijoms galima galbūt pasigilinti šį klausimą. Ekonominės e, priemonės, ES ekonominės priemonės e, po krizės e, pradėtos taikyti taip pat turėjo poveikio pensijoms, taigi galbūt jas reikėtų paminėti. Labai dažnai uh, reformas atliekant valstybėse narėse yra parengiami kriterijai, kurie galbūt yra teisingi, bet nebūtinai jie yra naudingi moterims. Pavyzdžiui, Vokietijoje po 45 e, darbo metų galima išeiti į pensiją. Taip, bet tik tai vyrai gali tuos 45 metus atidirbti. Vėlgi dėl tos reformos nukenčia moteris, nes moteris taip ir neišdirba tų 45, 45 metų. Na ir dar kitas dalykas. Reikėtų atsižvelgti į laiką, kurį moteris praleidžia saugodamos vaikus ar kitus šeimos narius. Nepamirškime, kad vyrai taip pat yra atsakingi už vaikų auginimą, ne vien tik tai moteris turi tai daryti. Taigi vyrai taip pat turi prisijimti savo atsakomybę ir mes turime kovoti su tais stereotipais, pagal kuriuos e, vaikai yra amžinai pririšti prie moters pilvo ir e, moteriams visą gyvenimą priklauso jais rūpintis. Taip, bet juk egzistuoja ir tėvai. Tėvai taipogi turi imtis savo atsakomybės ne vien tik tai eidami į darbą, bet taipogi ir prižiūrėdami vaikus. Ir jeigu norime tolygių atlyginimų bei tolygių pensijų, tai turime užtikrinti, kad tas laikas, kuris praleidžiamas yra saugant vaikus, būtų padalintas tarp vyrų ir moterų. Na ir dar tas vadinamas individualizavimas socialinių sistemų. Pavyzdžiui, Vokietijoje. Be jokios abejonės situaciją galima gerinti valstybėse narėse, tačiau turime pasakyti, kad mes norime e, teisingų mokestinių sistemų. Bazinė pagrindinė apsauga draudimas yra labai svarbus moterims na, ir taip pat reikėtų užtikrinti teisingą atlyginimą e, to darbo, kurį atlieka moteris. Jūs labai naudingų e, E, pasiūlymų pateikėte savo pranešime. Mes dar teiksime pakeitimų ir manau, kad tekstas bus tikrai tobulas. E, bet tai yra tik tai pirmoji diskusija, kad mums svarbiausia yra dabar užtikrinti geresnį pensijų lygį moteriams. Ačiū. Dabar žodis ponui Pimenta Lopes. Um, ehm, é inevitável que a gente. Dėkuoju. Dėkuoju. Be abejo, kai šią temą diskutuojame, kai kurie dalykai yra neišvengiami. Klausimai persidengia tarpusavį. Pranešimas be abejo turi būti lyginamas su ankstesniais pranešimais, kur buvo kalbama apie skurdą, kur buvo kalbama apie E, geresnė pusiausvyrą tarp privataus ir šeimos gyvenimo, visa tai yra neišvengiama. Pensijų klausimas. Reiškia, kad turime žiūrėti situaciją dabar, bet nepamiršti ir ateities problemų. Buvo iškelta svarbių aspektų ir diskutuoti negalime, ne, susiję šios problematikos su tuo, kokios yra apskritai ES politikos, kokį poveikį turėjo griežto taupimo politika ir kokį, kokį, kokią socialinę politiką, kokį socialinį modelį pasirinkusios pačios valstybės narės, kokios socialinės funkcijas atlieka valstybės. Apie visą tai būtina kalbėti pranešime. Yra ir kitų dalykų, kuriuos reikėtų sustiprinti. Tai yra poreikis įveikti darbo užmokesčių skirtumą tarp vyrų ir moterų. Pavyzdžiui, kai didinamas minimalus darbo užmokestis, tai turėtų būti atsižvelgdama. E, Be abejo, būtina kovoti su skurdu, kurį patiria moteris, nes čia moteris nukenčia du kart. Jos apskritai mažiau uždirba ir nu, nu, nukenčia dar ir dėl to, kad dirba dažniausiai labai prastai apmokamus darbus. <clears throat> Tad būtina kolektyvinės darybas stiprinti ir labiau ginti šimtą metų gyvuojantį principą, kad darbo valandos, aišku, negali būti prilygintos tinginiavimo aštuonioms valandoms, bet turime šią problemą spręsti, būtinai turime įtvirtinti lyčių lygybę, kad už tą patį darbą būtų mokamas tas pats darbo užmokestis. Kitas dalykas galimybė garantuoti prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų, prie švietimo, galimybė naudotis viešosiomis paslaugomis. Taip pat būtina turėti sistemas, kurios paremtų šeimas, būtina turėti iki mokyklinių įstaigų tinklą. E, tai turėtų būti lopšeliai, darželiai ar darželiai, mokyklėlės. Taip pat turėtume paminėti tai, kokios pozicijos turėtų laikytis valstybės įvertindamos pensijas. Ir socialinės sistemos taip pat turėtų būti sustiprintos, nes pasaraisiais metais daugelį valstybių narių jos stipriai nukentėjo. Portugalija ir tarptų šalių, kadangi buvo labai sumažintas jų finansavimas. O juk būtina užtikrinti šių sistemų tvarumą. Tai yra susiję ir su nedarbo skaičiaus išaugimu ES. Būtina užtikrinti tinkamas viešasias paslaugas, kurios atitiktų darbuotojų poreikius. Tai yra keletas iš tų elementų, kuriuos norėtume įtraukti į pranešimą. Na ir manau, kad kai kuriais dalykais bus, ko gero, ideologinių nesutarimų, tačiau dėl to juk diskusija reikalinga. Turime dirbti bendradarbiaudami su visais šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Pone Ortas Unšotis jums. Dėkoju už man suteiktą žodį. Ačiū poniai Eligrip pranešėjai už savo pranešimo pateikimą. Ten yra kalbama apie įdomius dalykus, tai labai svarbus pranešimas, kaip ir pati pranešėja paminėjo. 40 procentų skiriasi vyrų ir moterų pensijos. Tai yra vienas iš svarbiausių variklių tvirtinančių neligybę tarp vyrų ir moterų Europos Sąjungoje. 2015 metų ataskaitoje yra pasakyta, kad tas skirtumas tik auga pastaraisiais metais. vien, nuo 11 iki 37 procentų moterų turi problemų apskritai gauti pensiją. 75 metų moteris e, patiria 7 procentais daugiau skurdo negu kitose amžiaus grupėse. Taip pat svarbu paminėti profesinės karjeros netolygumus ir skirtumus tarp lyčių. Be abejo, e, pensijų srityje buvo priimta įvairių sprendimų, e, rimtos griežto taupimo priemonės, pirmiausia, jos smogė moterims. Dažnai moteris dirba nepilną darbo dieną ir tos priemonės ten buvo pirmiausia pritaikytos tuose sektoriuose ir atlikus pensijos skaičiavimą matosi iš karto, kas dirbo mažiau, kas uždirbo mažiau, to ir pensija mažesnė. Tai yra svarbi problema, apie ją būtina kalbėti. O diskusijoje mes turime suprasti ir norėčiau tai pabrėžti, koks svarbus yra pirmasis ramstis, tai yra pensijos, tai yra e, viešosios sistemos Tai yra sistemos, kurios, e, kuriomis yra paremtas gerbuvis Europoje. Ir turime kovoti už tai, kad e, būtų galima išspręsti dabar egzistuojančias problemas. Na, galiausiai galėtume dar pridurti tai, kad e, būtina atsižvelgti į E, tai, kad moteris gimdo ir augina vaikus, dėl to jos trumpiau dirba, dėl to jų pensija mažesnė. O šį aspektą reikėtų tinkamai įvertinti ir spręsti. Moteris dažniau daro pertraukas profesinėje karjeroje. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, jog būtina vystyti socialinės apsaugos sistemas. Ne visose valstybėse narės jos yra tinkamai vystamos, kaip sakė ponas Pimental, ką tik tai. Yra mm, numatyta minimali pensija ir kita problema yra pensijų perkeliamumas. Mes kalbame apie visą tą problematiką ir dar turėsim progą padiskutuoti dėl to, uh, galėsime, ko gero, su, su ponia Liugryp ir kitais šešėlės pranešėjams grįžti dar prie tų klausimų. Pone Arena, prašau. Dėkoju, ponia Liugryp, už jūsų išdėstytas e, idėjas tolesniai diskusijai. Aš puikiai žinau, kad Europos komisija pradėjo konsultaciją susijusią su e, individualiomis pensijomis. Tai yra ta konsultacija, kuri baigsi spalio 31 dieną E, man jį kelia susirūpinimų, nes jūs ką tik sakėte, kad štai pensijos yra tas rytis, kur ES nėra kompetentinga, o Europos komisija nesivaržydama šoka apklausti ES piliečių dėl tokios kompetencijos rytis, kuri nepriklauso jai. Tad e, jeigu komisija leidžia renkti to, savo, tokio tipo konsultacijas, tai mes turime pasakyti irgi, kokias galimybės turime dirbti prie pensijų klausimų. Ir pirmiausia, manau, kad turime priemonę, kurią reikėtų ko gero vystyti labiau. E, Europos semestras ir nacionaliniai reformų planai. Tai yra svarbu. E, iki šiol šiame kontekste turime tik rekomendacijas, kurios e, turi tikslą priversti valstybės narės e, daryti kuo mažiau pensijų srityje. O aš norėčiau, kad nacionaliniuose planuose ir Europos semestro kontekste būtų galima valstybės praginti daryti daugiau, nes žinome, kad pensijos yra vienas iš svarbiausių ramščių ir daryti daugiau gerų darbų moterims. Semestro, Europos semestro rėmose e, reikėtų priimti sprendimą, kad valstybėms narims rekomenduojama tą skirtumą, pensijų skirtumą kompensuoti. Turime europinės priemonės, kurios kol kas yra naudojamos prastai Ir aš manau, kad e, kaip moterų komiteto narė turiu teisę pareikalauti kartu su kitais, kad tos priemonės būtų naudomos tinkamai. Socialinė sistema galbūt negali mokėti tiek, kiek reikėtų, turi vykti kolektyvinės dėrybos. Jūs kalbėjote apie e, tą moterų įmokų problemą, kurios yra mažesnės. Būtina vykdyti e, dėrybas, kolektyvinės dėrybas ir kol kas dėja paaiškėja, kad e, pasirenkamas kapitalizavimo principas individualioms pensijoms ir nuo to nukenčia moteris. O aš manau, kad reikia išanalizuoti neligybių problematiką ir jeigu viešosiuose e, tose sistemose rei, egzistuoja neligybė, aš manau, kad dar didesnė neligybė yra kapitalizavimo sistemoje, nes viena vertus e, viena vertus moteris turi mažiau galimybių kaupti, jeigu jūsų pajamos yra nedidelės, nes esate moteris, dirbate nepilną darbo dieną, kaupti, taupyti neturite kaip ir kaupimo sistemos jūs nesirinksite, nes kai baigėte mėnesį mokėdama už pirkinius kredito kortelę, kokia dar kapitalizavimo sistema, tad moteris šio, šio požiūriu yra pažeidžiamos, jos negali tiesiog pasirinkti tos e, kaupimo, kapitalizavimo sistemos. Tai ir yra pirmiausias e, diskriminavimo žydinys. E, yra profes, profesinių sektorių, kurio, kurie irgi apima tą kaupimo sektorių, dėl to yra susidėrėta kolektyvinių dėrybų būdu. Tai yra turtingiausi sektoriai, pavyzdžiui, chemijos sektorius apima ir tą kaupimo sektorių, nes tai yra turtingas sektorius Bet ar daug moterų dirba šiame sektoriuje, kad ir kaip būtų gaila, ne, jų ten yra nedaug. E, turtingiausi gali sauliaisti e, darbuotojus, e, skatinti rinktis tą sistemą. Ir manau, kad e, kol kas yra stiprinama neligybė, nuo kurios nukenčia moteris. Manau, kad apie tai svarbu kalbėti pranešime, kad galėtume aiškiai pasakyti, kad mūsų didžiausias rūpestis yra pirmasis ramstis, Ir jeigu mes paskatinsime antrojo ramščio e, sistemos įdėgymą, tai būtinas išvelgti į moterų e, padėtį ir diskriminaciją taikomą jų atžvilgių iki šiol. Dėkui. Dėkui, ponė Rena. Ponė Slavska. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Na, labai džiaugiuosi, kad e, turim šitą pranešimą, tai yra vyru moterų pensijų skiltumų klausimų, nes tai yra labai svarbus klausimas. Klausimas, koks didelį, kokio dydžio tas atotrukis yra atsižvelgiant tai, kad skirtumas, pensijų skirtumas yra taupimo visų galimybių e, sankopos pasiekmė visų tų neligybių, kurios patiria moteris darbo rinkoje. Ir, ir užimtumo darbinimo atotrukis ir dėl to, kad kai kurios moteris jau yra įdarbintos, daugelis iš jų, ypač pietų valstybėse dirba tik tai dalį, nepilną darbo dieną, bet to faktas, kad moteris dažnau dirba mažu apmokomose sektoriuose ir iš to kila faktas, kad jos yra mažesnės, e, žemesnio lygimens pozicijose, tai yra ta vadinama stiklinės lubos ir yra at, atlyginimo e, atotrukis ir yra kiti stereotipai, dėl to moteris gauna maž, 40 procentų, 30 procentų mažesnį pensiją negu vyrai Europoje. Reikėtų pabrėžti, kad jeigu norim ieškoti sprendimo e, šiai didžiuliai problemai, tai reikia suprasti ir remtis tuo, kokios yra priežastis tokio didelio pensijų skirtumo. Nes pensija yra viso, e, viso karjeros, visos karjeros apibendrinimas. Ir jeigu pensija yra maža, tai yra maža dėl to priklausomai nuo to, kaip moteris funkcionuoja darbo rinkoje. Tokia yra mažų pensijų priežastis ir čia reikia ieškoti sprendimo, o ne pensijų sistemoje. Aš netmetu to, kad pensijų sistema gali būti sprendimo dalis, dalis nes kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Lenkijoje, ieškoma sprendimų kompensacijų būdu, kur yra kompensuojama ir, ir mokant iš biudžeto išmokas moterims, kurios yra motinystės arba vaiko gynimo atostogose, bet tai yra e, ne visose valstybėse narėse. Ir mes čia turim kalbėti apie tai, kokios yra pagrindinės pensijų skirtumo priežastis. Tai yra priklausomai nuo to, kaip moteris funkcionuoja darbo rinkoje. Ir tai yra tiek svarbus klausimas, kad šis atotrukis, kurį dabar stebime, yra moterų buvimo darbo rinkoje pasiekmė. Tai yra jau kelias, keli dešimtmečiai moteris patyrė kitokią padėtį darbo rinkoje negu dabartinės moteris, kuris ir dabar patenka tik tai darbo rinką. Ir matau, kad pensijų skirtumas tik didės. Ir tas skirtumas jau auga, smarkiai auga. Ir turime užsimti konkrečiai jaunų moterų padėtimi darbo rinkoje, kurios pagal šitą rinkos pobūdį turi na, jos patiria didesnį riziką, kad bus dar didesnis e, pensijų skirtumas e, negu vyresnių moterų. Tai tikrai didžiulė problema ir sprendimas yra tai, kaip e, moteris yra traktuojamas darbo rinkoje. Ir čia būtent turim ieškoti sprendimo, o ne tiek pensijų skirtume pensijų sistemoje. Aišku, reikia remti subsidiarumo principų ir taip pat analizuoti, koks, kokios yra pensijų skirtumo priežastis. Labai ačiū. Dėkuoju, o dabar ponė Legrip ir e, turi galimybę atsakyti į jai pateiktus klausimus ir pastabas. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pasakysiu, labai džiaugiuosi kokybiškomis diskusijomis, labai įvairiomis nuomonėmis, pasiūlymais, konkrečiais e, veiksmų pasiūlymais, e, kolektyviai taipogi pasiūlytais, aš tikrai esu labai patenkinta šią diskusiją. Pirmiausia, tie klausimai buvo identifikuoti prieš įtraukiant į e, pranešimo sritį. Taigi tie klausimai susilaukia labai daug dėmesio, įsitraukimo į bendrą darbą, iš visų, praktiškai iš visų frakcijų taipogi. Todėl šiandieninės diskusijos tikrai teikia vilties ir tikiuosi bus vaisingos. Na, ir dar trumpai norėčiau pakartoti kai ką, ką jau sakiau. Aš nesakiau, kad ES yra nekompetitinga e, Europos tiksliau sistemų srityje. Tiesiog sakiau, kad e, ES neturi išskirtinės ekskluzyvinės kompetencijos čia, čia gali būti kaip ir palaikomoji paramos funkcija atliekama. Moterų komitete visada yra sakoma, kad reikia tinkamai pasidalyti kompetenciją, laikytis subsidiarumo principo, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime atkreipti dėmesio ir iškelti problemų dienos šviesą. dar kartą pasikartosiu, atsiprašau už tai, e, sakiau, kad nereikia to tokio mm, kalėdų aglutės principų sudaryto pranešimo, kuriame atsidurtų viskas, absoliučiai viskas. Reikėtų pabandyti nustatyti e, konkretų prioritetą ir e, susikoncentruoti į pagrindinius dalykus. Aš puikiai suprantu, kad reikalingas yra bendras e, globalus požiūris ir faktorių čia yra daugelypių tikrai. Dėl jų atsiranda pensijų skirtumai po to. Taigi, tikrai įdėmiai išklausiau visų pasiūlymų, pabandysime dirbti kartu bandysiu atsižvelgti į pasiūlymus, bet taip pat reikėtų galbūt susitelkti ties svarbiausių, ties pagrindinę žinę, kurią norime čia e, perduoti. Taigi dar kartą dėkoju ir iš anksto džiaugiuosi darbu bendru. Ačiū, ponė Ligrip, sako pirmininkė. Dėkojame taip pat ir kalbėtams kalbėtojams, kaip kad pranešėja jau sakė, spalio 20 dieną 17 valanda yra galtinis pakeitimų e, pateikimo terminas. Na ir dabar paskutinis pranešimas. Moterų teisės rytų partnerystės valstybėse. Pone Gabriel, žodis jums pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Kolegos, labai džiaugiuosi galėdama pristatyti pranešimą apie moterų teisės rytų partnerystės valstybėse. Iš pradžių e, buvo daug diskutuota apie pavadinimą bei apriepti šio pranešimo. Štai pagaliau galėjome pradėti darbą. Labai džiaugiuosi darbu su e, šešėliniais pranešiais. Kolegos, stabilizacija partnerystė šalise yra ko gero vienas iš kaiminysės politikos prioritetų, nes juo yra siekiama užtikrinti saugumą, taiką ir klėstėjimą. Moterų vaidmuo labai svarbu šioje srityje rytų partnerystė remiasi e, tarptautinės teisės principais, pagrindinėmis vertybėmis, tokiamis kaip demokratija, teisės, teisinė valstybė ir lyčių ir moter, vyrų ir moterų lygybė. Taigi moterų segmentas taipogi yra lygia vertė dalis ir turėtų būti daugiau plėtojama šioje srityje. Lyčių lygybė Rygos e, viršūnių susitikime buvo iškelta kaip vienas iš pagrindinių principų 15 metais. Moterų dalyvavimas socialinėme, ekonominėme ir politinėme gyvenime yra e, labai svarbus siekiant užtikrinti e, iniciatyvų įgyvendinimą rytų partnerystės šalyse. Armenija, Azerbaidžianas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina yra šešios rytų partnerystės šalis. Jos yra labai skirtingos, heterogeniškos ir e, ES ryšiai su šiomis šalimis taipogi labai skiriasi. Todėl e, diferencijavimo principas yra naudojimas rytų partnerystės politikos e, srityje, vengiant naming and shaming principo. Taigi, manau, kad reikalingas yra teigiamas požiūris e, rengiant šį pranešimą. Pirmiausia, reikia identifikuoti sunkumus, problemas ir po to reikėtų teigiamus pavyzdžius cituoti. Naming and shaming, ko gero, nelabai naudingas būtų. Dabar labai trumpai norėčiau pristatyti pranešimą. Pranešime pirmiausia yra įžanga, kurioje yra pabrėžiama, kad rytų partnerystės valstybės jau dabar dirba vyrų ir moterų lygybės srityje. Uh, E, konstitucinių nuostatų dėka, bet taipogi e, nacionalinių planų dėka. Bet, ko gero, pagrindinės kliūtis slypi socialinėme lygmenyje. E, pranešimas toliau yra paskirstytas į šešias dalis. Pirmiausia, moterų dalyvavimas politikos, politinių sprendimų prieimimo procese. Mes sakome, kad perinamojo laikotarpio režimuose reikalingas aktyvesnis moterų dalyvavimas tam, kad jos galėtų aktyviau dalyvauti reformų įvykdyme. Antras aspektas - moterų eko, ekonominis moterų dalyvavimas, e, tiksliau ekonominė darbo rinkoje, tai čia būtų e, atlyginimų, pensijų ir kiti skirtumai. Trečias dalykas - smurtas, smurtas šeimoje ir prekyba žmonėmis. Čia būtų du pagrindiniai dalykai. Ketvirtas rytis - moterų vaidmuo taikiai sprendžiant konfliktus. Čia yra kalbama apie moterų vaidmenį konfliktinėse zonose, kurios egzistuoja rytų partnerystės šalise. Mes jau turėjome progos apie tai padiskutuoti viešuosiuose klausimuose. Na ir penktasis e, prioritetas, tai būtų gerosios praktikos pavyzdžiai, man tai yra labai svarbu. Čia du konkretus programų ir projektų pavyzdžiai yra numatyti, nu, tiksliau minimi, tai yra ES projektai, e, kuriais e, siekiama skatinti pozityvę dinamiką ir mainus tarp šių šalių. Na ir paskutinis prioritetas - ES pagalba, kaip galima būtų patobulinti Europos kaiminystės politiką ir kaip galima būtų glaudžiau bendradarbiauti su lyčių lygybės institutu. Dar ketinu pridurti tokių nuostatų kaip e, Euronestas, moter dalyvavimas politinėme gyvenime, pilietinės visuomenės e, geriai pavyzdžiai, geroji praktika. Na ir manau, kad e, tarp ES ir tų partnerystės šalių lygybės vyrų ir moterų srityje galima rasti bendrų taškų, nes e, yra panašumų ir galima bendradarbiauti čia. Todėl manau, kad galbūt partnerystės ir tų partnerystės rytyje moterų ir vyrų lygybės klausimas turi būti labiau prioritizuojamas, iškeliamas į viršų. Taigi dėkuoju iš jūsų dėmesį, aš tikrai esu pasirengus išklausyti komentarų ir pasiūlymų iš kolegų. Dėkuoju. E, najprej bi se htjela zahvaliti. Dėkuoju pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti kolegijai, ponė e, Marija Gabriel, už puikų pranešimą. Yra visa eilė aspektų, kuriuos norėčiau pabrėžti. Estant frakcijos vardu, visų pirma, tai yra pakeitimai, kurie yra susiję su e, privataus ir profesinio gyvenimo suderinimu ir moterų padėtimi darbo rinkoje. Um, moteris dažnai apleidžia, tiesiog atsisako savo išsilavinimo e, dėl šeiminių priežasčių, taip yra paminėta ir pranešime, ir jos tai taip pat apleidžia savo karjerą. Ir reikėtų sustiprinti institucijų tinklą, vaikų globos e, tinklą ir infrastruktūrą. Dėl to reikia e, užtikrinti sistemą, kad moteris galėtų atsiduoti savo karjeros reikalams ir taip pat reikia stiprinti vyresnių žmonių globą, nes moteris rūpinasi vyresniais šeimos nariais, minėjo jau ir em, profesinės sąjungas ir galimybė sustiprinti moterų ekonominę padėtį, kaip minėjo pranešėja, yra labai svarbus ir mikrokreditai. Kalbant apie smurtą ir prekybą žmonėmis, norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra kovoti su smurtu šeimoje. E, yra labai pritariama e, smurtų šeimoje ir atrodo, kad moteris turi taikstyti su tuo, kad neiširtų šeima. Moteris turėtų pranešti apie visus e, šeim, smurto šeimoje atvejus, reikėtų sukurti eksperimentą ir pagalbos sistemą, ir e, konsultavimo sistemą, ir policijos pagalbą, taip pat ir medicinos darbuotojų teikiamą pagalbą. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra e, prieiga prie kontraceptinių priemonių, e, nepilnamečių atveju ir nepilnamečių atveju, kai juos yra ištekinamos ir um, Taip pat mus šokiruoja išpoliai prieš LGTB e, asmenys darbo vietose, reikia tai smerkti ir tikiuosi mano kolegos man pritars. E, specifinis dalykas yra tai, kad čia yra daug konfliktų, yra konfliktinės zonos ir moteris turėtų dalyvauti šitose čia dalyvauti, nes jos dažnai nukenčia konflikto atvejais. Taip pat tai, tą patį gali pasakyti ir apie vaikus. Taip pat turime atsižvelgti ir į specifinės aplinkybės moterų, kurios yra prieglupščių prašytojos. Ir visa eilė pakeitimų pasiūlymų, kurie padės parengti visą apimantį pranešimą ir kurie stimuliuos mm, teigiamus pokyčius ir dabartinėse šalyse. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ja sa chcem poďakovať pani... Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau taip pat e, padėkoti pranešėjai už e, kokybišką, už gerą pranešimą. Ir aš esu e, šalyje, kuri yra labai arti rytų partnerystės šalių. Sutinku su tuo, ką jūs pasakėte, kad reikia taikyti pozityvų požiūrį pranešime yra mm, visa eilė svarbių pastabų ir, kam aš labai pritariu, yra tai, kad yra paminėta moterų dalyvavimas taikos palaikymo mm, veikloje. Tai reikėtų skatinti ir aš taip pat esu įsitikinusi, kad rytų partnerysnės valstybės, kurios yra mm, kaiminės turėtų vaidinti didesnį vaidmenį, kaip pavyzdžiui V4, Višingrado keturios šalis. Mes taip pat uh, turime stiprinti paramos veiklą per projektus, kurie yra įgyvendinami rytų partnerystės valstybėse. Studentų mainai yra puikus būdas padėti šitom šalims, kad e, jos galėtų gauti vertingą padėtį, e, patirtį, atsiprašau. Taip pat laikas skirti dėmesį praktiniams klausimams, kaip pavyzdžiui, nemokamų mokymo įstaigų tinklas ir taip pat įstaigos neįgaliems, vyresniems asmenims ždugnystės valstybėse. Ir e, tai yra temos, kuriuos aš norėčiau atspindėti savo pakeitimuose. Pone Kolon Suknupska. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau mm, pasidžiaugti šituo labai svarbiu pranešimu ir manau, kas svarbiausia, kas vyksta remianti šitą iš mm, to pranešimų, tai yra tai, kad e, lyčių lygybės klausimas yra iškeliamas į, į politinį lygmenį nes dažnai šitie klausimai nėra e, traktuojami pagrindinė poli, svarbiausiose politikos e, sritise ir reikia įtikinti m, mm, senius priimančius asmenys, kad šita tema mums yra svarbi, derantis su rytų partnerystės valstybėmis ir kad tai yra transformacijos nusipelnantis klausimas. Antras klausimas, dėl ko taip svarbu, tai yra ta transformacija, ta pokyčiai e, visuomet turi savo didvyrius. Ir tarp šitų didvyrių yra visuomet moteris, bet labai lengva e, jas prarasti ir tiesiog prarasti tą reikšmę, nes reikia laiku parodyti, koks yra svarbus lygybės klausimas, kad moteris, kurios turi įtaką pokyčiams savo valstybėse, kad jos nebūtų anoniminis, kad jūs būtų matomas vėliau tada, kai šita šalis e, patenka į kitą savo vystimos etapą. Ir dar viena labai, labai svarbus klausimas, tai yra moteris e, e, įvairiose sprendimų priimimo e, rolėse ir ne vien tik tai taikos palaikymo vaidmenyje. Ir čia moteris e, dalyvauja visose pajėgose, pavyzdžiui, policijoje, jos yra reikalingos. Ir čia, kai tos tarnybos atsiveria moteriams, e, yra labai svarbu, kad moteris, pavyzdžiui, Lenkijoje 2013 metais pirmą kartą parengėm specialią platformą moteriams, kurios e, dirba teisėjai tvarkoje arba policijoje. Ir keletas tokių moterų, kurios užima labai aukštus postus, jau susivienijo. Iš pradžių tai buvo neformalus, e, neformali platforma, bet vėliau tai tapo formalią platformą ir per premjero kanceliariją mes parengėm, surengėm tokią e, platformą, kur jūs galėtų rinktis ir aptarti savo problemas įvairiose e, valstybės tarnybose, nes pavyzdžiui, e, kokios yra problemos dėl priėmimo į policiją išspręstos, bet nebuvo išspręstos gaisininkų tarnyboje arba buvo išspręstos kariuomenėje. Tai moteris, kurios jau turėjo aukštąją, pavyzdžiui, laipsnį, jos galėjo spręsti, kas vyksta šitose tarnybose, remdami remdamasi savo padėtimi. Taigi, kad turėtų būti galimybės moterims tartis ne vien tik tai su mumis, bet ir tarpusavyje. Ir tikiuosi, kad Euronest e, čia vaidina labai svarbu vaidmenį, kad moterų forumas, kurios, kuris moterų platformos, kurios pradėjo darbą Euronės, jos bus plečiamos ir jų vaidmo bus didesnis ir tai galėtų būti dar vienu elementu, kurios prisidės prie to, kaip moteris yra traktuojamos ir kokį vaidmenį jos galim vaidinti savo valstybių narių, savo šalių vystimėse. Muchas gracias. No sé si la señora Gabriel quiere. Dėkoju. Dėkoju, nežinau, ar ponia Gabriel norėtų pasisakyti vėl. Ačiū, Pone pirmininkė, aš norėjau tik padėkoti, išklausiau pastabų, kolegų minčių, jų išvalgų ir dėkoju jiems visiems iš anksto, nes būtent jų pakeitimų dėka bus galima tą tekstą dar pagerinti, kad galėtume tinkamai apginti moterų teisės. Tai yra visiems mums rūpimas tikslas. Dėkoju, poniai Gabriel, sako pirmininkė. Pakeitimus galima teikti iki spalio 17 dienos vidurdienio. Dabar darbus baigiame, grįšime 15 val. ir tęsime komiteto posėdį.